nukreipiant Turkiją demokratijos keliu. Galbūt tai užtruko per ilgai. Deja, apgaistaudamas turiu pripažinti, kad kilo grėsmė demokratiniams pasiekimams nuo 16 metų. Es ir Turkijos tarpusio santykiai naudingi visiems e - ES, NATO ir kiekvienai valstybei nariai. Europa turėtų būti budri ir e, apdairiai e, smerkti, smerkti žmogus teisų pažeidinėjimus su Turkija, tačiau išlaikyti konstruktyvų dialogą su šia svarbia šalimi. Tai pasakytina ir apie glaudų dialogą, derinant išorės saugumo gynybos politikos klausimus, kovą su terorizmu, taip pat e, karinius e, veiksmus tarpusavį ir priemonės, nes Turkija yra labai svarbi NATO narė. Galiausiai Kodėl Turkija yra penkta pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES yra didžiausia Turkijos ekonominė partnerė, pirmiausiai Vokietija. E, taigi, sižvelgiant į tai, aš Raginu komisiją pradėti parengiamuosius darbus, atnaujinant Muntų sąjungą ir suteikti, o tarybai suteikti komisijai atitinkamus er, įgaliojimus. Pavus narą atsakysite į Kristoforo klausimą pagal Minos kortelės procedūrą. Prašau, pana Kristoforo. Pone Bostinaru, jūs kalbėjote apie tai, kad Turkija yra partnerė Ar galėtumėte paaiškinti Europos parlamento nariams, ką jūs turėjote omenyje ir kokias valstybės mes laikome savo partnerėmis e, <clears throat> Turkija, kuri provokuoja ir e, e puola ES e, šalis, gali būti laikoma partnerė partnerė, jeigu Rumunija būtų taip pat užpulta kaip e, Kipras, ar jūs taip pat reaguotumėte, jeigu dalį Rumunijos kažkas pripažintų nepriklausomą valstybę, kaip dabar Kipro atveris toliau kalbėtumėte, kad Rumunija yra patikima partnerė ir nereikia taikyti jai jokių sankcijų? Kolega, aš į Turkiją žiūriu ne kaip rumūnas. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad čia mes esame Europos parlamente ir aš e, Turkijos vaidmenį vertinu iš ES perspektyvos. Ir, na, bet kuriuo atveju Turkijos geografinė, politinė ir karinė padėtis yra tokia, kokia yra ir Europa, Europai tikrai būtų naudingiau turėti gerus santykius su Turkija ir Europa smarkiai susilpnėtų, jeigu visiškai nutrauktų e, santykius su Turkija, kaip e, ko siekia EPP, norėdama paimti visą Turkijos dosiją įkaitų ir gyveninį savo politinę darbo atvarkę. Ačiū dabar ponas Belder, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pakeitimų pranešimas apie Turkija yra beveik patvirtintas. E, Turkijos religinių reikalų ministerija e, kišasi e, į visas gyvenimo sritis, o mes skiriame finansinę paramą Turkijai 1,7 milijardo eurų. Tačiau religinės politikos e, sklaidai Turkija skiria ypatingą dėmesį. Kurdama Europos teritoriją atitinkamą e, religinių institucijų e, tinklą. Dėl to mums kyla rimtų abejonių, nes e, kyla įtarimų, kad e, šio tinklo veikla yra glaudžiai susijusi su e, šnipinėjimu ir agentų verbavimu. Taip pat pranešime nieko nekalbama apie nedidelę žydų mažumą, kuriai kyla grėsmė Turkijoje ir e, atitinkamas pranešimas, tai yra pakeitimas, ne, nesusilaukė dėmesio. Pone Šhakė, dvi minutės kalbės. Okay. It's not working. Oh, yeah, the... Kągi mikrofonas jau veikia, na žinau, kad reikia spausti mygtuką, bet mygtukas nesuveikė. Ačiū pirmininkė e, ministrė, komisijos nariai, kolegos metinės diskusijos apie Turkijos pažangą siekiant ES narystės tampa e, metams bėgant vis sudėtingesnės ir sudėtingesnės. Dabar mes kalbame apie regreso ataskaitą. Ir iš tikrųjų e, yra pagrista mm, na, nepavykusio perversmo. E, yra pagrista bausti nepa, ne, nepavykusio perversmo dalyvius, tačiau tai daroma netinkamai. Iš tikrųjų yra piknaudžiaujama kovos su terorizmo priemonėmis, yra ribojama e, žiniasklaidos ir interneto laisvė, taip pat yra kaltinami pilietinės visuomenės e, lyderiai, pavyzdžiui, Osman Kapala. Iš tikrųjų kyla pavojus visoms laisvėms, nepriklaus, teismų sistemos nepriklausomybei, e, valdžių atskirimui ir teisiniai valstybei. Ir, mm, opozicijos atstovai, moteris, LGBTI atstovai, žmogaus teisų gynėjai, advokatai, mažumos e, patiria neproporcingą e, priespaudą ir iš tikrųjų visi žmonės Turkijoje žino, kas vyksta ir bijo to, kas dar gali įvykti. Ir baimė, kad padėtis gali dar labiau pablogėti. Panašu, paralyžiavo ir komisija, ir taryba. Ar iš tikrųjų čia tiesiog ciniškai e, bandoma pasinaudoti Turkiją perkeliant pabėgėlius ir tai gali užgošti visą kitą. Aš manau, kad čia kilo grėsmė mūsų patikimumui ir Aš noriu primiktinai pareikšti, kad mūsų žodžiai ir mūsų principai turi turėti prasme. Kaip jau įspėjome ankstesniais metais, kai buvo patvirtintas konstitucinių reformų paketas, buvo sukurta prezidentinė sistema, joje trūksta valdžių atskirimo ir taip sakome ne mes, o Venecijos komisija. Taigi mes turime būti sąžiningi ir principingi, taip, kai tęsėme savo priekybos e, santykius, taip pat savo santykius e, prieglopščios rytyje srityje. Mes visada turime tos santykius grįsti e, demokratijos ir teisinės valstybės pagarbos principais. Dabar, ponė Valero, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. 2016 m. Turkijos pažangos ataskaita, kuri rengia komisija, būtina atsižvelgti į visus e, įvykius, e, kurie įvyko per tos metus invaziją į Siriją, Tabakiją, taip pat e, pilietinės visuomenės organizacijų tinklą kūriamą ir e, užsienyje. Tačiau puikiai matome, kaip e, Turkija pažeidinė piliečių teisus, vykdydama invaziją Afrime. Tikrai negalima vadovautis principu akis už akį, dantis už dantį. Nepaisant to ir toliau vyksta narystės dėrybos. Žinoma, užtrenkti Turkiai durų mes e, neturėtume, tačiau kitos organizacijos ir e, politikai kovojantis už tai, kad Sirijos sukilėliai e, Šiaurės Sirijoje veikiantis teroristai sulaukė Turkijos paramos. Tokia veikla yra nepriimtina. Nepaisant visko, turime apsaugoti kurdų kovotojų grupės, kurie kovoja su Daesh. Šalis kandidatė Turkija privalo gerbti žmogaus ir mažumų e, teisės. O mes parlamente šiek tiek pavargome nuo tų naujų neigiamų pokyčių Turkijoje. Armas valstybės perversmas 2016 metais smarkiai pablogino žmogaus teisų padėtį Turkijoje invaziją į kaimininę šalis, nepaisant visų šių įvykių, narystės darybos ir toliau yra tęsiamos. ir e, mes tikrai norime, kad tos darybos būtų nutrauktas. Ponas Hačiai Georgijų. Ačiū pirmininkė, ponė Hanai, ponė Pyry, kolegos. Aš dabar galbūt pasakysiu paskutinę labai svarbę savo kalbą Europos parlamente. E, tai yra, na, mes kalbame apie Turkiją ir manau, kad mums iš esmės trūksta valstybių narių solidarumo, kalbant apie Turkiją. Trūksta mūsų tautų solidarumo. Aš esu iš Kipro ir norėčiau pateikti porą pastabų. Kipras yra okupuota šalis. Argi tai nėra svarbus dalykas šiandien vykstančiose diskusijose? Mes, mūsų pozicija dėl Turkijos yra aiški. Kalbu apie mūsų poziciją, kaip, šal, mūsų, kaip šalies poziciją. EPP prašo, kad dėrybos su ta šalimi būtų sustabdytos. Bet e, iš esmės, e, na, čia lik ir prašoma, kad uh, jums iškeptų duonos, bet neduodate nei miltų, nei nieko kito. Taigi Turkija puikiai žino, ko mes prašome. Ir dar pirmininkė keletą sekundžių. Mes labai dažnai girdime, kad e, žmonės Kiprė yra pasiruošę bet kokiam sprendimui. Bet e, reikia, kad to sprendimo siektų abi šalis. Negali būti, kad e, vien Kipras pasirašys, jiems e, e, į ranką rašiklį ir pasirašys už dviejų valstybių sprendimą. Manau, mes turime labai aiškiai kalbėti, mums reikia federacijos, tai yra vienintelis galimas šios didelės problemos sprendimas. Negalime pritarti dviejų valstybių sprendimui. Taigi reikškime solidarumą su Turkijos žmonėmis, bet taip pat ir su kipriečiais. Na, leidau Jums šiek tiek ilgiau pakalbėti, nes pažadėjote, kad tai Jūsų paskutinė kalba. Dabar ponas Karver, vieną minutę. Komisijos nariai praėjusį trečiadienį, kovo šeštą dieną, Rusijos ir e, Turkijos e, žiniasklaida pranešė, kad Rusija ir Turkija surengė bendras pratybas Jodojoje jūroje. Ir taip tai vyko e, po to, kai prezidentas Erdogan pasakė, kad e, E, Turkija yra pasirengusi įsigyti Rusijos S-400 gynybinę sistemą ir buvo pasakyta, kad šis atsa... užsakymas nebus atšauktas nepaisant amerikiečių protestų. Ir e, iš tikrųjų ši šalis stiprina savo retoriką ir e, vis didesnį susirūpinimą reiškia dėl ES labiau integruojamos e, kariuomenės. Ir aš Manau, kad e, vis dėlto bus atsitraukta nuo tos federalistinės mantros ir aš, kiek suprantu, vis dėlto taikos garantas Europoje yra NATO. Pirmininkė, mano nuomonė. Ir NATO. E, ir NATO karinių pajėgumų stiprinimas kelia tokį patį susirūpinimą kaip Ankaros didėjantis bendradarbiavimas su Maskva. Ačiū dabar, ponas Borgėcijo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Daugelį metų mes kalbėjome apie baisų pavojų, jeigu ši šalis įstotų į Europos Sąjungą ir apie tai kalbėjome ne tik dėl to, kad kažkada sakėme, kad Turkija nėra Europoje. Iš tikrųjų, geografinė prasme dalis Turkijos yra Europoje ir net ir e, fašistiniais laikais Turkija buvo pakviesta į 1932 metų fašistų konvenciją Romoje. Tačiau tai buvo kitokia Turkija, tai buvo pasaulietinė Turkija, ne ta šalis, kuriai dabar vadovauja Erdoganas ir kuris svajoja apie Turkijos kalifatą. Turkija dabar įsileidžia į savo šalį teroristus. Ir šiuo metu Turkija yra nedemokratinė. E, Iš tikrųjų, Turkija tik stiprina jūsų vaidmenystę, nes jūs tuo pačiu metu finansuojate pabėgėlius. Na, ir dėl to tenka apgailestauti, juk šioje šalyje 150 tūkstančių žurnalistų yra kalėjime. Ponas Epidėjos, ačiū pirmininkė. Šis pranešimas atspindi dviejopą padėtį Turkijoje. Viena vertus vyksta žmogaus teisų pažeidimai, pažeidžiami teisinės valstybės principai, žmonės suiminėjami ir paminamas teisingumas, žmonės yra išvaromi iš šalies. Ir nepripažįstama, Turkija nepripažįsta Kipro Respublikos. Taigi neturėtų būti leista Turkijai naudoti skiriamomis lėšomis, nes taip pat nuolat yra pažeidžiama ir Graikijos oro erdvė bei teritoriniai vandenys. Be to Turkija nepripažįsta tarptautinės teisės principų. Noriu pasakyti, kad e, nekalbame tik apie Turkijos ir kaimynių konfliktus. Iš tikrųjų, tai, ką daro Turkija, pažeidžia tarptautinę teisę ir aš manau, mes turime nedelsdami stabdyti stojimo dėrybas ir taip pat stabdyti ir finansavimą, nes nepriimtina, kad mes finansuojame šią šalį, neturėtų tai tęstis. Perspektyva prezentată mai devreme de raportul. Ponas Prieda. Pe doamna Zomăr dintr un motiv foarte simplu poziția. Ačiū pirmininkė, aš pritariu tam, kas mm, buvo pasakyta EPP vardu. Na, viskas labai akivaizdu. Ponios Pyri pasiūlyta pozicija mm, yra tokia pati, kokie siūlėme mes prieš dviejus metus, tačiau taryba tada neklausė. Ir mūsų pozicija šios šalies atžvilgių nepasikeitė. Nereikėtų pasiduoti uh, E, iliuzijoms. Na, yra valstybių narių, kurias vilioja Erdoganas ir net ir pirmininkaujanti valstybė žavisi Turkija, kaip ir kitos Balkanų šalis. Aš čia gal, turiu galvoje Sarajevą. Iš tikrųjų, Erdoganas kelia daug iššūkių, tai yra akivaizdus pavojus e, tam tikroms valstybėms narėms ir Balkanų šalims. Aš manau, kad mes turėtume būti daug griežtesni šios šalies atžvilgių, nes su ją dėrėtis mes nebegalime. Dabar ponas Fleckenstein, pusantros minutės. Prezident. Pone pirmininkė, mėly kolegos, šimtai tūkstančių žmonių Turkijoje patiria esminius žmogaus teisų pažeidimus Pribrendo laikas ES pasiūsti aiškę žinę ir e, formaliai e, sustabdyti ir taip jau įstrigu, įstrigusios narystės e, dėrybos, nes e, tūkstančiai žmonių laukia sąžiningo teismo proceso Turkijoje. Taigi, e, manau, kad Europos parlamento pozicija formaliai sustabdyti narystės darybas yra nusekli pozicija. Mes e, ketiname žengti šį žingsnį jau praėjusiais metais, jeigu Turkija nustos vykdyti tinkamas reformas, tas, buvo, tas ir buvo padaryta. Ir e, jeigu Europos parlamentas ir toliau nori išlikti patikimų partnerių turi žengti šį žingsnį. Mes nenorime nutraukti narybos, narystės darybos, norime jas sustabdyti. Taigi duris Turkiai nėra užtrenkiamas. <clears throat> Ir bendradarbiavimas su Turkija kaip strateginė partnerė neturi būti nutraukiamas, nepaisant ar šių diskusijų su Turkijos vyriausybė negalime likimo valiai palikti Turkijos pilietinės visuomenės, nes ES parama jai šiuo metu yra svarbesnė nei bet kada. Europos parlamentas nenustos reikalauti teisingumo Seladinui Demitažui ir daugeliu kitų, kurie neteisėtai laikomi kalėjimuose. Ačiū uždėmesi. Ponas Vystisen vieną minutę kalbės. Tyrkiet er et land, der historisk, kulturelt og geografisk. Turkija istoriniu, kultūriniu požiūriu priklauso, niekuomet nepriklauso Europai ir niekuomet nepriklausys. Todėl tikrai gerai, kad Europos parlamentas parengė kritišką pranešimą dėl Turkijos narystės. Mes privalome nutraukti šios narystės darybos, jų tesimas yra nepriimtinas. Daugelį metų Turkija <clears throat> bandė daryti įtaką Europoje, okupuodama Kiprą, stiprindama kitose valstybėse gyvenančių turkų įtaką. Mes turime Turkijai aiškiai pasakyti, kad ji niekuomet negalės tapti ES nare, nes ji neturėtų ją tapti. Ponas Ali. Ačiū. Pirmininkė komisijos nariai, panė Pirė kolegos, 18 metų pranešimas e, dėl Turkijos nepadeda vykdyti konstruktyvaus dialogo e, su Turkija. Mums nepriimtinas e, dėrybų proceso stabdymas. Sprendami galutinį sprendimą turime atsižvelgti į pastarojo meto Turkijos sprendimą Ankoroje vyko penktasis veiksmų grupės susitikimas ir ten buvo nuspręsta, kad Turkija ir toliaus jis suderinti e, savo veiksmus ES standartais. Parlamento, Europos tarybos parlamente stablėje vykdo stebėseną. Teismų reformos. Mm, programa yra e, vykdoma e, numatoma yra atnaujinti veiksmų planą dėl, dėl pažeidimų ir e, pasiūlymas stabdyti dėrybinį procesą neigiamai įvertins Turkijos visuomenė. Tai buvo pasakyta darbo grupės sutikimi Ankaroje. Turint galvoje, kad artėja rinkimai ir, ir Europoje, ir Turkijoje turime būti labai atsargus, galvodami apie tai, kokią žinią siūsime rinkėjams. Panas Levinam, ačiū. Rytoj Europos parlamentas balsuos dėl oficialaus stabdymo narystės dėrybų su Turkija 2000 kiekvienais metais ši institucija balsavo su džiaugsmu už tai, kad dėrybos būtų pradėtos. Per tos 15 metų labai daug kas įvyko ir buvo metas, kai mūsų santykiai buvo labai sudėtingas ir dėl dabartinės aklavietės būtų galima išvengti, jeigu būtų pasinaudota narystė sistema ir jeigu Turkija būtų vykdžiusi labiau reformas, labiau siekusi demokratijas, dėja padėti padėtis Turkija paprastėjo, įstatymo viršnėjo pagrindinės teisės, visą tai psarys metais patyrė vis didesnį spaudimą ir o, iš tiesų Osmano kavalos apkaltinimas yra tik tai vienas iš padėties prastėjimo, pavyzdžiui, vis dėlto E, kalbant apie demokratijos galimybės, e, asmens ir kolektyvinių e, teisų gynimą, turime palikti duris atviras, jeigu ne, jeigu ne dabarčiai, tai bent jau ateičiai, nes iš tiesų labai daug kas Turkijoje kovoja už teisingumą ir žmogaus teisės. Minut. Pane Michel. Mėly kolegos, Erdoganas e, pavadino nepavykusi pučia Dievo dovaną. Dar dieviškesnė dovana buvo padovanota Turkijos valdžiai Europos Sąjungos sustarimas dėl e, pabėgėlių e, privertė Europos Sąjungą tylėti dėl persekiamos opozicijos ar įsiveržimo į Afriną. Nuo lapkričio mėnesio e, Laila Güliam yra paskelbusi badą streiką Turkijos opozicijos politikė. Moterų situacija yra labai ypatinga. Jos yra sistemingai tildomos Erdogano režimo. Taigi, jeigu mes nuspręsime sustabdyti, o nenutraukti dėrybas, tai parodysime, kad esame pasirengę solidarumui ir dialogui, nes Turkija, ponios ir ponai, yra ne vien Erdoganas, tai taip pat yra ir opozicija bei pilietinė visuomenė. Ji taip pat turi išgirsti mūsų balsą. Ar atsakysite į klausimą pagal Melinosios kortelės kortelės procedūrą. Pone Šoidrovą noriu paklausti. Taip, gerai. Ačiū, mėla kolegė. Įdėmiai jūsų klausiausi, jūs kalbėjote apie tai, kad ES mainais į savo tylėjimą E, gavo susitarimą su Turkija, tačiau tai netiesa. Mes netylime, mes raginame Turkiją paleisti politinius kalinius, esame skubos tvarka patvirtinę atitinkamus pranešimus, pareiškimus. Ar žinote, apie ką mes kalbame? Mėla kolegė, Vieną kartą Europos parlamente visos frakcijos sutarė dėl to, kad ES leidosi šantažuojama dėl susitarimo, pabėgėlių susitarimo su Turkija. Ir Erdoganas e, ištisus mėnesius ir e, metus e, galėjo vedžioti ES už nosies. Taigi mes apie tai taip pat turėtume labai garsiai kalbėti, apsišluoti savo kieme, e, nes apie tai taip pat būtina kalbėti, kalbant ir apie visą mūsų kritiką Erdogano režimo atžvilgių, pons Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Diskusijos vyksta pačiu metu visai nesenai Turkija išsintė tris Vokietijos žurnalistus kaip nepageidatinius ir tai tik tai patvirtina, kad Turkija. Uh, turbūt ta šalis, e, kur žurnalistų padėtis pati blogiausia, 78 jų yra įkalinti ir matom, kokios įtakos tai turi žiniasklaidai. Ir praėjus vos keletai savaičių nuo vietos reikimo padėtis dar prastė. Ir turint galvoje, kokia ekonomikos e, e, padėtis, jau nekalbant apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, na, e, Turkija ir toliau išlieka šalis kandidatė, nepaisant to, kad viskas rodo, kad taip tikrai neturėtų būti. Ir e, tai tikrai ne Europos parlamento kaltė, kad Piri e, labai e, išmintingai dirbo su šio pranešimu. 16 metais paprašėme, kad laikinai būtų išaldytos narystės dėrybos. Dabar kalbame apie oficialų dėrybų stabdymą ir rytoj dėl to balsuosime, tačiau e, dabar turbūt žingsnių turėtų imtis taryba. Pastaraisiais metais taryba e, priėmė labai e, tokius drąsius politinius sprendimus iš viso nieko nedaryti. Tai iš tiesų yra veidmaniška ir, ir niekam tai nepadeda. E, Turkija iš tiesų yra strateginė šalis, ne, neverta prarasti ryšių, tačiau reikia alternatyvių bendradarbiavimo ir dialogų formų. Tačiau o, iš tiesų o, narystė yra visiškai nepagrista ir reikia galų gale o, tai išspręsti, turime pasiūsti aišku signalą. O, Aišku, kad e, taip kaip dabar yra, niekam ne, ne, nenaudinga yra e, nei mums, nei Turkijos gyventojams, kurie yra šitos padėties įkaitai. Ir iš tiesų gali, gali ateiti toks metas, e, kai mūsų paklaus, kodėl mes nesėmėm veiksmų, kaip tam buvo metas. Ponios Piri, pranešimas negali paslėpti tiesos. Turkijos situacija kelia nerimą. Uh, uh netgi labiausiai pasakantis už apsnarystę jau netenka žodžio. Po, e, ponios Piri pranešimas neigiamai vertina situaciją, bet e, netmeta galimybės, kad Turkija galėtų prisijungti prie ES. Tai labai svarbu. Turkija neturi vietos Europoje dėl kultūrinių priežasčių, dėl civilizacinių priežasčių. Nors Turkijos žmonės nusipelno visokiojopos mūsų pagarbos. Muitų sąjungos e, su Turkija modernizavimas vėlgi pakenktų mūsų interesams, mūsų ūkininkų rinkini, e, interesams. Ko mes norime daugiau? Daugiau žmonių kalėjime, daugiau žmogaus teisų pažeidimų. Taigi aš kviečiu Jūs balsuoti už alternatyvę rezoliuciją kurią teikia Europos e, laisvės e, frakcija. Ponas Papadakis, vieną minutę. Papadakis Dimitris or Konstantinos? Kostas. Mr. Papadakis, uh, okay. uh, you have uh, the floor uh, now for one minute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 Uh, much, well, taken... Ponas Valordan, ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mes turime išlaikyti Turkiją šalia savęs, nors iliuzijų turime neturėti, kad ES stojimo procesas buvo naudingas tiek Turkijai, tiek ES. Yra posakis kartais geriau keliauti, o ne atvykti. Ši kelionė vyksta jau 15 metų, kai kas galbūt sakė, pasakys, kad virš 30 metų. Žinoma, ne ES interesas sukurti priešiškumą, žalinti priešiškumą su savo kaimynais. Pana Bernė, prašom pasižymėti. Bėgant metams buvo daugybė kliučių pažangai santykiuose su Turkija, o vienas iš nuolatinių tokių elementų yra Kipras. Europos Sąjunga nuolat kalba apie demokratijos principų pagarbą, bet ignoruojame pusę salos gyventojų. Kipro turimos vietos čia turėtų būti skirtus atstovauti visas Kip, Kipro gyventojus ar per Turkijos parlamentą, ar per stebėtojų statusą kaip nors, kaip ir Europos taryboje. Ačiū, ponas Moiten. Šiandien ir vėl kalbame apie Turkijos stojimą Europos Sąjungą. Bet čia šitose namuose nereikėtų net apie tai išnekėti, nes tai yra islamiška valstybė, o e, jos diktatorius yra Bosforo kalifas. Mes nieko su jais neturime bendro. Turkijai nėra vietos Europos Sąjungoje. Mano frakcija jau daug kartų prašė ne tik tai sustabdyti dėrybas dėl e, narystės, bet galutinai jas nutraukti. Bet niekas mūsų nesiklauso. Štai ir vėl nauja galimybė. Manfredas Weberis praeitą savaitę pasakė, kad tapęs komisijos pirmininku užbaigs dėrybas. Kodėl ne dabar, mėlyjeji EPP? Mes galim nuspręsti tiesiog Balsuokite už dėrybų nutraukimą. Padovanokite rinkėjams dar prieš rinkimus tokią dovaną. Dėkoju. Ponas Marušik, minutę. E, Gerbiamas pirmininkė. Štai keletas puikiai surašytų puslapių. Tačiau tai ne literatūros kūrinys gražų žodžiai netinka politikos tikroviai. Politika yra menas kurti ir valdyti. ES yra lėčiausiai auganti pasaulio dalis, o Turkija sugeba rodyti e, jėgą ir kovoti su savo priešais, tikrais ar įsivaizduojamais. Rezoliucija, kurioje džiaugiamasi Turkijos narystė NATO, yra politinis naivumas. Apie 40 Turkijos vienetų dalyvauja kartu su Rusija įvairiausiose pratybose. Be to, Į Turkiją yra siunčiamos ati, e, įvairiausios e, priešraketinės gynybos e, sistemos, taigi Turkija ginkluojasi. Sinodinos minutė. Ar matot, kaip Erdoganas E, čiulpia pinigus iš ES, milijardus atseit sprendžiamas, spręsdamas migracijos problemas. 5 milijardai jau išleisti, bet nieko gero neįvyko. E, taip bandoma spręsti Vokietijos neteisingą politiką, bet vis tiek įspręsti e, nepavyksta. Nematau jokios naujos E, nieko, ne, negirdžiu, kad kas nors Weberį pavadintų rasistu iš APP, nors taip mane vadino. E, Europos Sąjunga atvers naują puslapį, jeigu, e, jeigu nutrauks dėrybą su Turkija. Delangė. Atsiprašau. Pone Delangė, prašom žodis jums. Mano minutė prasideda. Norėčiau padėkoti pranešėjai už šį dokumentą. Ačiū ponė Pyri. Nėra lengva užsienio reikalų komitete gauti didelę daugumą. Jums tai pavyko, su tuo ir sveikinu. Ši nuomonė yra tikrai stipri, nors tarybą įtikinti nesada lengva. E, yra siūloma sustabdyti dėrybas, negalutinai jas nutraukti. Pasiklausius mūsų kolegų, akivaizdu, kad Turkija kiekvienais metais tolsta nuo ES. Todėl reikia kalbėti apie alternatyvę partnerystę, užuot bandžius atgaivinti jau mirusias dėrybas. Pone Pyri, labai gaila, kad jūsų pakeitimas, 21 pakeitimas, kalba apie e, darybų sustabdymą, bet e, žadant nenumarinti europinių ambicijų. Pirmininkas, atsiprašau dar kartą. Aš žinau jūsų pavardę, bet neteisingai ją ištariau, labai atsiprašau, nes kažką tikrinau savo užrašuose. Dabar ponas Lopės minutę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau padėkoti Katipyri pranešėjai už darbą ir ne tik tai šių metų darbą, bet visos kadencijos darbą dirbant su Turkija. Ne visada lengva. Šiandien mes šimtai kartą siunčiame perspėjimą Erdoganui už tai, kad per pastaruosius metus taip nukentėjo institucinė santvarka, ypatingai po perversmo. Matėm, kaip yra išvaloma e, viešoji tarnyba, viešos, viešosios tarnybos, kaip yra negerbiamos mažumos, kaip yra sulaikomi žurnalistai diena iš dienos. O paskutinis lašas perpildęs e, stiklinę - tai konstitucinės reformos, kurios visiškai pakeitė Turkiją iš modernios į visiškai monolitinę. Šiandien yra ta diena, kai reikia siūsti žinę, kad Erdoganas dar nėra Turkija. Reikia dėrybų kanalų, kokių E, sąlygų, e, taip pat vizų liberalizacijos, muitinės sąjungos, kad Turkija turėtų galimybę grįžti prie teisės viršenybės principų. Teokarus, minutę. My micro, please. It turn on now. Thank you. Is it okay? Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė. Čia visiškai nekreipiama dėmesio į pagrindinius principus dėl Kipro problemos sprendimo. Pranešime yra remiami įvairiausi meilai, melai. Sprendimas visiškai ne, nesuderinama su ES vertybėmis. Kiprui vis tiek reikia taksyti su karinė invazija. Šiam, šis pranešimas visiškai atleidžia Turkiją nuo Kipro problemos sprendimo. Pavyzdžiui, ką jūs turite omenyje sakydama, atnaujinti e, muitinės susitarimą, kai dabartinis negalioja. Pranešime yra labai daug visokiausių iliuzijų, norų, e, melų ir visiškai nesprendžiama mano šalies okupacija. Taip remiame diktatorių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją for the most important issue of my country the occupation Pats svarbiausia, pats svarbiausia problema mano šalyje yra Turkijos okupacija. Pirmininkas sako, kolega, suprantu, mes visi turime labai svarbių klausimų, kurie mums tiesiog degina kurtinę, bet taisyklės yra taisyklės. Aš turiu nutraukti ir jūs aiškiai išreiškite savo e, mintį. Pone Arnotų vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. 1990 metais Europos vadovo taryba apsilai pripažino, kad Turkija yra šalis kandidatė. Praėjus 20 metai šiame pranešime raginama sustabdyti darybas ir parlamentas e, svarsto šiaip ar taip, jis galėtų mesti tą veidmainystę, ar reikia laukti dar 20 metų, kad aiškiai Turkija pasakytume, kad ji niekada nebus e, viena iš mūsų narių. Skirtingai e, proeuropiečiam mūsų e, pozicija yra e, aiški. 86 metais Jean-Marie Le Pen savo kalboje pasakė, kad Turkija nei geografiškai, nei istoriškai, nei kultūriškai nėra europietiška šalis. E, tiems Europos, kultūros Europos išpažinėjams, kurie tvirtina, kad Europa neprivalo būti vien tik tai krikščionių klubas. Turkija islamizuojasi jau nuo Konstantinopolio perversmo. Kažkada krikščionių ten buvo ketvirtis, dabar yra vienas vienintelis procentas. Ši tragedija pati rodo, kad mes turime reikalauti visiškų darybų nutraukimo, o ne tiesiog jų sustabdymo. Ačiū, pane Šodrova, vieną minutę. Ačiū. Ponas ir ponai, Turkija mūsų strateginė partnerė, partnerė ypač migracijos ir saugumo srityse. Privalome pasmerkti tai, kad Turkija piknaudžiauja savo įgaliojimais, prisidengdama kova su terorizmu ir nukreipia tos įgaliojimus prieš oponentus. Mes sustikimuose reikalavome paleisti politinius kalinius. Turkijos atstovai teigia, kad jie nori tęsti dialogą, dalyvauti Erasmus ir kitose programuose. Aš nesu iš tų, kurie ragina kuo greičiau Turkiją priimti į sąjungą. Tačiau aš pasisakau už tai, kad Turkijoje būtų skatinamos ir ugdomos pilietinės teisės, laisvės, pilietinė visuomenė ir taip toliau. Turime pasinaudoti dabartinę situaciją, plėtoti tokį dialogą ir mūsų naujus santykius su Turkija. Εξελίσσει ένα θέατρο παραλόγου. Papadakis. Štai vėl stebime absurdo teatrą bandoma visokiais būdais pagilinti muitų sąjungą su Turkija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, Turkija neprisims jokių įsipareigojimų, tiesiog tai bus naudinga jos ekonominiams interesams. Ar tikrai mums to reikia, ar to norime? Ar norime, kad Turkija kažkur horizonte matytų kaip galimybę narystę sąjungoje. Na taip, bet e, ji turi prisimti įsipareigojimus ir perimti mūsų vertybės. O ką dabar matome? 40 procentų Kipro okupuota, tai tęsiasi, represijos prieš opoziciją ir, ir panašus dalykai. Štai ką matome Turkijoje šiuo metu. Marijos. Pirmininkė. Mano šis pasisakymas tai daugiau kaip 2000 pasisakymas ir aš kalbu apie Turkiją. Kodėl? Todėl, kad Turkija toliau užėmusi didžiulę dalį Kipro, grasina Graikijai, jos vandenims, ir oro erdvėj, Turkija, kuri atsisako laikytis tarptautinės teisės, neleidžia graikams pasiekti savo nuosavybės, jie pasinaudoti. Vienintelis būdas priversti Turkiją elgtis geriau, tai pritaikyti ekonominės ir diplomatinės sankcijas. Dabar turėtume iš karto nutraukti dėrybą su Turkija, nutraukti bet kokį finansavimą. Štai ką turėtume padaryti. Čioka. Lalega partija visada prieštaravo Turkijos narystė Europoje. Tai beprotybė, tai nusikaltimas įtraukti į Europą valstybę, kuri šimtų procentų islamiška. Tai sugriaus Europą. Vienas iš penkių Turkijos gyventojų teigia, kad džiaugiasi ISIS veikla. Teisingumo teismas yra nustatęs, kad 3000 nusikaltimų, kas mes padaroma Turkijoje prieš nepilnamečius, prieš moteris. Tai štai kokios priežastys, kodėl mes prieštaraujame Turkijos narystiai. Būtų tikra beprotystė to imtis. Jau 15 milijardų eurų išleista, bandant turkus įtikinti perimti mūsų vertybės. Ir tai mūsų niekur neatvedė. Ademov. Ačiū. Akivaizdu, kad Turkijos narystė yra šiuo metu miražas. Todėl ir dėrybos 2005 metais prasidėjo be jokių garantijų. Nustatyta problemų įvairiausiose srityse, nuo teisės iki žiniasklaidos laisvės tai į mūsų kertinės vertybės. Turkijoje tie, kurie nepritarė vyriausybei, yra nustumiami į pašalės. Todėl pirmas dalykas dabar yra skatinti demokratijos plėtrą Turkijoje, nes Turkija mums labai svarbi saugumo srityje ir kovojant su teroristais. Dėrybų sustabdymas. Ar tai padarys sieną saugesnė? Kokia yra alternatyva? Ar nepastumėsime Turkijos į islamistų ir radikalų glėbį? Norėčiau padėkoti Kati Pyri. Kaip ilgalaikis žurnalistas aš tikrai puikiai žinau, kokia yra žurnalistų padėtis Turkijoje ir jokio pagerėjimo nematyti. Žurnalistai Turkijoje sėdi kalėjime vien todėl, kad dirba savo darbą. Man neprimtina ir tai, kad užsienio žiniasklaidos atstovai negauna akreditacijos, pavyzdžiui, CDF ar Berlin ar Tager Spiegel. Uh, Mūsų atveju Marks Cirkas, austras žurnalistas, tris mėnesius buvo kalinamas be jokių kaltinimų ir dar dabar yra neišleidžiamas iš Turkijos. Tačiau reikėtų neužtrenkti durų prieš nosį 50 procentų turkų, kurie norėtų tapti ES nariais. E, labiau tai turėtų būti reakcija į Erdogano politiką. Reikia parodyti žmonėm, kad demokratinės ir proeuropietiškas jėgas Turkijoje mes ir toliau remiame. Ačiū, ponas Džambatski, minutę. Ačiū, pirmininkė. Pone Teličką, Noriu pasveikinti poną Pyrį, parengus šį pranešimą. Pagaliau matau pranešimą apie Turkiją, kuris e, artimas tikroviai. Turkija nėra Europos valstybė. Turkija kišasi į kaiminių šalių vidaus reikalus, pavyzdžiui, Bulgarijos. Toks kišimasis į šalies vidaus reikalus yra nepriimtinas tiek kiek tai liečia musulmonus Bulgarijoje, tiek kiek tai liečia daryti įtaką, e, įtakos darimui politiniam gyvenimui, politinėms partijoms šalyje, būtent Bulgarijoje. Tai yra nepriimtina ir būtent todėl aš reikalauju, kad darybos būtų nutrauktos. Aš tikiuosi, kad balsavimas balsuojant taip ir bus nuspręsta kad komisija būtų įpareigota galtinai nutraukti darybas. Ačiū toliau, panas Makalister. Pirmininkė, kolegos, nepriklausoma žurnalistika yra ES vertybė ir demokratijos kertinis akmuo. Todėl manau, kad aštuntas aštunta dalis šio pranešimo yra labai svarbi. Ten rašoma apie tai, kad e, negalime taikstyti su uh, žodžio laisvės ribojimu Turkijoje. Daugiausiai žinoma, e, yra daug žinoma pavyzdžių. Et pavyzdžiui, sekmadienį vokiečių žurnalistai turėjo išvykti iš Turkijos, nes be jokio pagrindimo iš jų buvo atimta E, akreditaciją ir kaip iš daugumos užsienio žurnalistų. Užsienio žurnalistai yra laikomi e, Turkijos priešais. Tai yra nepriimtina, taip nusižengiama žodžio laisviai, žiniasklaidos laisviai ir mes negalime tylėti šio klausimu. Ačiū. Ponas Mamikins, minutė. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, noriu pasveikinti kolegą Piri parengus šį svarbų pranešimą. Antra, ką norėjau pasakyti, kad e, JAV armijos išvedimas iš Sirijos reiškia, kad Turkija yra dar svarbesnė Europai saugumo prasme. Turkija yra labai svarbi žaidėja, kuri gali padėti E, Sirijos e, vyriausybė pradėti vėl kontroliuoti teritoriją po ilgo konflikto. ES diplomatijai tenka didelis vaidmuo čia remti Astanos procesą ir pripažinti e, Turkijos ir Rusijos vaidmenį regione. Turime nepamiršti, kad Turkija ir Rusija sutarė dėl paliaubų, kad nevyktų humanitarinė nelaimė. Kitas Sirijos darybų raundas įvyks Turkijoje. Turime šią progą panaudoti, kad paremtume taikos proceso rezultatus. Astanos procesas yra labai svarbus saugumui Europoje, ypač užkertant kelią užsienio kovotojams e, vykdyti nusikaltimus. Ačiū toliau, panas Dėmes Makar, vieną minutę. Ja, ik lees een verslag dat alweer. Ačiū. Skaitydamas pranešimą, kuris e, smarkiai kritikuoja Turkiją, pastebiu, kad jis yra labai detalus ir išvardė detaliai, kas yra negerai šalyje. Aišku, kad nuo 2016 metų perversmo bandymo. Bet aš nematau, kokios yra tinkiamiausios išvados. Daugiau neteisti, lėš, neduoti lėšų Ankarai, neinvestuoti IPA fondų. Na, tos investicijos sumažėjo, bet tai iš viso yra maža ES Turkijai skiriamo finansavimo dalis ar tas, ta parama turi labai nedaug e, poveikio, nes Turkija ir toliau e, linksta į e, techno, e, autokratinę valstybę. Mes aiškiai turime pasakyti, kad Turkija negali tapti ES nare. E, muitų sąjungos stiprinimas taip pat pasiūstų netinkamą signalą. Aš manau, kad tarybos signalas dėl muitų sąjungos stiprinimo už reformas siunčia blogą signalą, netinkamą signalą ir sukels problemą ES. Aš manau, kad tinkamų išvadų šis pranešimas nepadaro. Ačiū toliau, panas Kristoforų, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Dėl Turkijos, tai e, reikia pasakyti, kad tai yra mūsų vertybių išbandymas. Mes turime savo, ginti savo vertybės ir principus. Ir tai pasieksime, jeigu priversime Turkiją gerbti mūsų rezoliucijas. Turkija kol kas jų visiškai negerbė. Ir turime atsakyti, kokia bus mūsų reakcija, jeigu Turkija pažinėja visus mūsų principus, okupuoja skirtinės ekonominės zonos dalį vienos mūsų valstybės narės, mūsų reakcija turi būti viena. Jeigu jie nedaro, ką žadėjo, turime sustabdyti narystės paramą Turkijai, kuris e, Europos pilietis norėtų mokėti nuo kad ir vieną eurą Turkijai. Tokiu būdu tik tai mes galime priversti Turkiją laikytis mūsų reikalavimo. Turkija niekada to nedarė. Jeigu jie nepripažino Kipro Respublikos, tai neįmanoma e, siekti stiprinti muitų sąjungą. Mes darome viską, nepaisant mūsų prezidento geros valios, Turkija vis dar Tai nepaiso jokių reikalavimų. Pane Rodrygės, ačiū pirminkė, komisarė. Turkija vaidina svarbu vaidmenį, ypač kai, jeigu kalbėsime apie Sirijos karą ir apie migrantų krizę. Ir galima pasakyti, kad Europa yra jos įkaitė. Mes puikiai žinome Turkijos politiką. 160 tūkstančių 000 areštuotų, 4 tūkstančių teisėjų atleisti, e, žiniasklaidos įstaigos uždaromas, interneto svetainės blokuojamas. O mūsų. Ir, ir tai yra priežastys, dėl ko ES turi palaikyti diplomatinės pastangas